Labas rytas, kolegos. Pradėsime posėdį nuo pirmininko pareiškimų. IMKO komitete buvo priimtas sprendimas dėl tarp institucinių dėrybų. Pirmadienio kovo 11-osios sesijos metu nebuvo gauta prašymo e, balsuoti parlamente plenarnio posėdžio metu pagal 69 C straipsnio taisyklę. Dabar perėsime prie pirmojo šios dienos darbo atvarkės punkto, tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai - klimato kaita. Norėčiau kolegas, narius informuoti, kad šios diskusijos metu nebus spontaniškų pasisakymų, nei mėlynosios kortelės. Taigi, ponė Čioti dabar pasakys tarybos vardu. Labas rytas, pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad suteikė man galimybę pasisakyti tarybos vardu e, šituo gyvybinės svarbos klausimu. Mes visi puikiai žinoma, kad e, reikia veikti skubiai, todėl kad klimato kaita įgyja labai didelį mastą ir tai rodo labai karštos diskusijos šitais klausimais ir taryboje, ir parlamente. Tačiau e, veiksmai tarptautinių lygmenių kovojant su klimato kaita yra dar nepakankami ir tą patvirtina IPCC specialioji ataskaita, temperatūros kitimas e, pusantro laipsnio. Europos sąjunga yra pasiryžusi vaidinti lyderės vaidmenį kovojant su klimato kaita ir jinai numato užtikrinti visišką Paryžiaus e, susitarimo įgyvendinimą, siekiant, kad temperatūros augimas būtų mažesnis nei 2 laipsniai. Europos Sąjunga taip pat e, yra įsipareikojusi e, maksimaliai intensyvinti kovą su klimato kaita ir įtraukti į šį sektorių ir tuos sektorius, kurie iki šiol netraukti, tai yra aviacija ir laivyba. ES fiksuoja iki 2020 metų pasiektinus tikslus šiltnam efektą sukeliančių dujų, atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos taupimo e, srityse. ES taip pat e, e jau yra e, įtvirtinus teisėkoros priemonės, kurios leis iki 40 procentų sumažinti emisijas iki 30 metų. 2015 metais e, pradėtas energetikos paketos svarstymas davė e, rezultatų, tai nesenai e, baigėsi susitarimu po labai intensyvių darybų tarp teisėkoros partnerių. Būtent buvo peržiūrėtos ETS taisyklės, kuriamis e, siekiama žymiai sumažinti emisijas pramonės ir energetikos sektoriuose. Taip pat šiame <clears throat> kontekste yra įtvirtinanti privalomo pobūdžio e, tikslai iki 30 metų apimantis tokius sektorius e, kaip statyba, transportas ir atliekų tvarkymas. Valstybės narės taip pat turi savo ruoštų E, imtis e, atitinkamų priemonių e, šiame sektoriuje. Derinant pastangas šioje srityje Europos Sąjunga vykdo tokią politiką, kuri turėtų būti veiksminga CO2 emisijų mažinimo požiūrių automobilių, furgonų, sunkvežimių e, sektoriuose. Taip pat turi būti užtikrinama tinkama stebėsena bei ataisku, ataskaitų e, teikimas. Siekiant e, Paryžiaus tikslų, ES pateiks jungtinių e, tautų e, klimato kaitos e, konvencijos kontekste iki 20 metų savo ilgalaikę strategiją. Europos e, sąjunga tai yra e, taryba ir parlamentas pakvietė komisiją pateikti e, ilgalaikę strategiją 2019 metų pirmojoje pusėje. Komisija paskelbė komunikatą Švari planeta visiems. Taryba sveikina šį komunikatą ir džiaugiasi, kad yra užtikrinama sąsaja su Paryžiaus e, susitarimu. Šis klausimas taip pat buvo aptartas aplinkosaugos, energetikos ir konkurencingumo ministrų kaip tolesnės diskusijos vyks ateinančiomis savaitėmis šituo lygmeniu. Ir aišku, kad e, turi būti įmamasi papildomų veiksmų, galvojant apie ilgalaikę strategiją ir e, visą apimančias nuostatas. Tarybos nuomate, nuomonė įvairiais valdymo lygmenimis e, Turi būti siekiama numatytų tikslų, įtraukiant ir e, ne valstybinio ligmens veikėjus. Rengiant ilgalaikę ES strategiją reikia taip pat atsižvelgti ir į valstybių narių e, energetikos plėtojimo ilgalaikės e, strategijas bei kovos su klimato kaita strategijas. Dabar turi būti užtikrinamas veiksmingas pereinamasis laikotarpis, atsižvelgiant ir į regionų lygmenį. Tai turi būti užtikrinama rengiant e, kovos su klimato kaita strategijas ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių. mažanglės ekonomikos kūrimas bei kova su klimato kaita atveria galimybės kurti naujų darbo vietų e, pastatų šiltinimo statybos sektoriuose. Reikia taip pat akcentuoti, jog naujų technologijų taikymas čia taip pat atveria daug naujų galimybių Ir čia turi būti panaudojamos tiek e, privataus sektoriaus e, priemonės, tiek ir kitos e, priemonės. Siekiant, kad emisijų ligmuo sumažėti, sumažėtų, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ES įsipareigojimus, reikia siekti giluminių pokyčių mūsų visuomenių lygmenių, taip pat reikia atitinkamų E, investicijų. Pirmininkaujanti valstybė laukia tolesnių diskusijų įvairiais lygmenimis, be kitako ir pačiu aukščiausiu politiniu lygmeniu. Taryba organizuos ateinančiomis savaitėmis susitikimus šitais klausimais, kad būtų fiksuoti politiniai prioritetai. Paskui e, taryba ir toliau e, koordinuos diskusijų procesą. Taryba taip pat e, numato e, renkti aukšto lygmens susitikimus, kuriuose bus e, aptariami veiksmai tarptautinių lygmenių, be kita ko jungtinių e, tautos, e, jungtinių e, tautų atitinkamų struktūrų numatyti veiksmai. Dėkoju kolegoms, kurie tik dabar prisijungia prie mūsų, norėčiau priminti, kad nebus mėlynosios kortelės procedūros ir nebus spontaniškų pasisakymų. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui ponui Kanietė. Gerbiamasis pirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi galėdamas pasisakyti prioritetinių diskusijų dėl klimato kaitos metu. Jūsų veiksmai ir įsipareigojimai atkreipia visuomenės dėmesį į būtinybę veikti e, klimato kaitos srityje. IPCCC mus įspėjo dėl pusantro laipsnio pavojaus, todėl mes turime skubiai imtis veiksmų. Šiais metais vyks Europos parlamento rinkimai, todėl jų metu turėtume pažiūrėti, ką dar galima būtų padaryti. Europoje galime džiaugtis tuo, ko pasiekėme. Europos parlamento rinkiminė kampanija yra puikiai proga priminti mūsų piliečiams tai, kas jau buvo pasiekta. Ir kiekviena politinė partija gali savo poziciją dėl ateities pristatyti. Kaip žinia, mes 2030 metams teisinį e, pagrindą esame solidų patvirtinę patvirtinę. Ir ko gero, be šio parlamento įsipareigojimų ir drąsios pozicijos nebūtų galima to padaryti. Junkerio komisijos vienas iš prioritetų buvo tas, kurį jūs patvirtinote beveik prieš penkerius metus. Tinkamas įgyvendinimas ES klimato ir švarios energijos teisės aktų turėtų suteikti galimybę pasiekti 40 ir 45 procentų tikslų. Tinkamas paskatas e, numačius galima pasiekti net ir geresnių rezultatų. Naudojant e, daugiau e, atsinaujinančios energijos, švarios energijos galima būtų ir geresnių tikslų pasiekti. Iki 30 metų nusistatyti tikslai gali būti net ir pasiekti iki 23 tokiu būdu. Klimatas, švari energija yra ES darbo atvarkės e, prioritetas. ES yra pavyzdys šioje srityje. Dabar laikas įgyvendinti šios įsipareigojimus. Lygiai taip pat laikas pasižiūrėti ir į ateities perspektyvas iki 50-ųjų metų. Mes turėsime po 30-ųjų metų didinti ambicijų lygį. Mūsų ekonominės plėtros modelis turėtų būti e, suderintas su klimato neutralumo tikslais mūsų tas modelis turi būti teisingas ir piliečių, ir pramonės e, atžvilgių. E, praeitais metais, praeitų metų pabaigoje, e, komisija patvirtino komunikatą, pavad, kurio pavadinimas Švari planeta visiems. Čia šią e, viziją pasiūlydami mes sureagavome į parlamento ir tarybos atsiliep, kreipimasi. Čia šioje vizijoje yra kalbama apie Paryžiaus tikslus. Mes penkis scenarius tiksliau keletą scenarių nagrinėjame, penki scenarijai iki 50-ųjų metų padėtų pasiekti e, mūsų tikslų. Tačiau to nepakanka pusantro laipsnio tikslui pasiekti. Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, CO2 emisijos iki 50 metų turi būti visiškai panaikintos. Čia du scenarijai gali padėti mums to pasiekti. Vienas scenarius su technologijomis susijęs, o kitas scenarius su žiedinė ekonomija, ekonomika tiksliau ir e, vartojimo įpročiai susijęs. Klimato, švaraus klimato ekonomika įmanoma iki, 20, iki 50 metų, tačiau tam reikės derinti ambicingas technologijas ir veiksmus. Tai svarbu ne tik siekiant apsaugoti mūsų aplinką, bet lygiai taip pat ir parengti ekonomiką tvariai ateičiai. Reikia investuoti į tvarias technologijas ir užtikrinti piliečiams geresnį gyvenimą. Tai reiškia, kad reikia investuoti į veiksmingesnę ekonomiką, mažiau energijos vartojančią ekonomiką ir tokią ekonomiką, kuri sukurtų daugiau vietos ir švarių darbo vietų. Aš labai tikiuosi, kad e, parlamentas taip pat parodys savo įsipareigojimą rytojaus balsavimo metu. Klimato neutralumas ne tik yra įmanomas, e, jis taip pat suteikia daugybę ekonominių, ekonominių galimybių. Tam reikalingos atviros ir įtraukios diskusijos. Reikia į tai įtraukti visus Europos piliečius kartu su savo komanda mes jau pradėjome e, e, pasirengiamosius darbus tam, kad būtų pradėtos diskusijos visose Europos šalise. Ir dabar atėjo ko gero laikas apie tai kalbėti. Mes visi pradedame patirti klimato kaitos pasiekmes. Jaunieji europiečiai išeinantis gausiai į gatves, kiti piliečiai išeinantis į gatves yra mūsų prioritetas. Aš labai e, džiaugiuosi, kad jie įsitraukia į šią veiklą. Mes turime pradėti pokyčių procesus ir skubiai Mums liko mažai laiko tam, kad stabilizuotume klimato kaitos procesus ir pasiektume Paryžiaus tikslų. Kol kas laikas dar nesibaigė, bet švaistyti jau nebegalime. Jau Europos jaunuolių veiksmai mus įpareigoja veikti. Turime aiškiai rimtai pasižiūrėti, kur ir kada ir kaip uh, E, galime tą naująjį modelį pritaikyti. Klimato kaitos politika, socialinis teisingumas ir ekonominė politika turi būti vystomi kartu. Mes turime įsiklausyti į Europos piliečių balsus, ypač jaunosios kartos balsus turime sutarti dėl 2050 metų klimato netaršios ekonomikos tikslų Europoje. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. Kolegos dabar kalbės kalbėtojai nuo pagrindinių frakcijų. EPP vardu ponas Lyzė, prašau. Dėkoju pirmininkė, ponas komisarė, kolegos. Ankstesnis socialdemokratų kancleris Helmutas Šmitas Vokietijoje kažkada yra sakęs, tas, kuris turi vizijų, turi eiti pas gydytoją. Bet man atrodo, politikoje mums reikia vizijų ypač Europos politikoje. Europos komisija pateikė savo viziją. Mes siekiame neutralaus poveikio klimatui 50 metams ir gerai, kad ši vizija yra grindžiama faktais ir scenarijais. Komisijos mintis aiški, mes netgi galime sukurti papildomų darbo vietų ir užtikrinti papildomą augimą Europoje, jeigu sieksime minėto tikslo. Visoje Europoje moksleiviai demonstruoja dėl klimato kaitos ir man atrodo, kad kai rytoj priimsime šią rezoliuciją ir kai pritarsime neutraliam poveikiui klimatui, jau būsime pasieksime vieną iš pirmųjų sėkmingų žingsnių. Bet moksleiviai demonstruos ir toliau Man atrodo, kad taip pat ir neįdami į pamokas, nes ne mes vieni priimame sprendimus. Taryba turės priimti irgi scenarijų ir tą padaryti bus žymiai sunkiau nei parlamente. O tam, kad e, taryba išsijudintų, tam, kad e, pritartų šiai strategijai ir tikslams ir kad pradėtų konkrečius žingsnius, mes turime labai aiškiai pagalvoti, ko reikia imtis. EPP frakcija kritiškai vertina tai, kad 55 procentų tikslas 30 metams yra priimamas jau dabar, kadangi mes e, kalbame apie planavimo užtikrintumą ir kalbame apie tai, kad nereikėtų tikslų atsisakyti vos tik tai juos prieimus valstybės narės taryboje nenori neutralaus poveikio klimatui iš principo ir mes neturėtumėm jiems suteikti tam tikro priek preteksto teikti argumentams, jeigu mes persistengtumėm su šią rezoliuciją. Tad e, mes turime turėti tai galvoje. Europos EPP e frakcijai labai svarbus perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui. Tai reiškia, kad turime padėti žmonėms dirbantiems anglių kasybos regionuose. Mes turime e, energijai imlę pramonę taip pat paruošti šiam šiai transformacijai. Mes kalbame apie tai, kad CO2, be CO2 turi būti įmanoma pagaminti plieną. Techniškai tai yra įmanoma, bet tam reikia labai daug paramos. Ir Kristianas Eileris kaip tik dalyvauja trialoge šią temą, būtent kaip galima būtų paremti atitinkamas technologijas ES, tad turėtumėm sustiprinti jam užnugarį. Ponios ir ponai, mano e, rinkimo apygardos moksleiviai daug demonstruoja, aš juos pasikviečiau į klimatui skirtą diskusiją ir be jokios abejonės jiems e, bus suteiktas pirmasis žodis. Ta diskusija įvyks šiandieną po pietų. Pamokų nebus, Ir man, aišku, svarbu ne vien tik tai, man svarbu ir dialogas su įmonėmis. Įmonėmis sako, kad jos nesugebės e, imtis tam tikrų žingsnių, bet reikia su jomis bendradarbiauti. Mes nebusime pavyzdys e, pasauliui, jeigu pasieksime neutralaus poveikio klimatui, bet e, jeigu pramonė persikels į kitas pasaulio dalis. Mes negalime sakyti, kad klimato kaita yra svarbesnė nei darbo vietos, arba mums reikia klimato kaitos vietos vietoje darbo vietų, tad mes kovojame už tai, kad rezoliucija, kuri pateikta, būtų patvirtinta rytoj be ypatingų pakeitimų. Ir man atrodo, tuomet mes išsiųsime tinkamą žinią. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, ponė Lyze. Toliau SRD frakcijos vardu šešias minutės ponas Bulmanas, prašom. Kolegos, šiandieną turime svečių 60 E, jaunų žmonių iš 20 valstybių narių yra svečių tribūnos. Pasisveikinkime su jais, jie yra puikūs. The representatives of the Jie yra jaunimo už klimato kaitą judėjimo atstovai. Labai gerai, kad visi parlamentarai turi galimybę pamatyti ir susitikti su jaunais žmonėmis savo rinkimo apygardose, o šiandieną turi dar geresnę galimybę pamatyti šios žmonės čia. Mes kalbame apie Gretos Thunberg iniciatyvą, kuri nusprendė e, protestuoti prieš Švedijos parlamentą, laikydama savo pačios nupieštą e, skelbimą. Dabar daugiau nei 70 šalių, daugiau nei 700 miestų jauni žmonės prisijungia prie šio judėjimo, tai, kuris vadinasi penktadieniai už ateitį. Tai yra socialinė revoliucija, kuri prasidėjo jau visur. Brangus kolegos, mes, politikai, parlamentarai, turime būti šio judėjimo dalis. Tai yra mano tvirtas įsitikinimas. Ir dar vienas dalykas. Man regis, šie žmonės turėtų būti mūsų vietose ir kalbėti su mumis. Jie turėtų eiti į pirmasias gretas su savo klausimais, o mes turėtumėm teikti atsakymus. Ir tokia buvo kai kurių grupių mintis pakviesti tuos jaunus žmonės kalbėti su mumis. Deja, nebuvo įmanoma pasiekti šią iniciatyvai e, pirmininkų suėgoje daugumos. Man dėl to labai apmaudu, kad konservatoriai, liberalai ir kraštutiniai dešinieji praleido šią progą organizuoti tokias atviras diskusijas šiandieną. Deja, Jie užblokavo diskusiją su jaunais žmonėmis, kurie kiekvieną savaitę eina į gatves. Galbūt e, kada nors mes pasitaisysime, ponė pirmininkė. Tad e, išvada tokia. Tos grupės, kurios pritarė šią iniciatyvai, tai yra socialistai, e, konservatoriai ir kiti kviečia šios žmonės į savo frakcijas ir klausome šių žmonių, norėdami sužinoti, ko jūs siekiame, o atsakymas buvo labai aiškus. Raginimas imtis veiksmų, nes nepaprastai skubu imtis veiksmų. Prašome netidėti tų veiksmų. Neteikite pigių politinių atsakymų nevėluokite daugiau, nes mes kalbame apie didžiausią grėsmę žmonijos istorijoje. Ir šie jaunuoliai yra teisūs, nes jie nori gyventi nebijodami, matydami perspektyvą savo, savo šeimoms ir norėdami gyventi tokį gyvenimą, kuris yra nedestruktyvus. Tad aš noriu pasakyti šiem jauniems žmonėms, tikrai nepakanka mums šipsotis, nepakanka mums e, tarsi apsimesti, jog klausomės ir nedaryti išvadų tos išvados turi būti radikalios, jeigu mes norime išgelbėti šią planetą, jeigu norime užtikrinti, kad visi šios planetos gyventojai turėtų ateitį. Mes labai rimtai tai žiūrime savo frakcijoje, mes pasirūpinome tuo, kad peržiūrėtumėm savo politinę programą. Ir šiandieną mes esame tvirtai įsitikinę, šiandieną, dabar ir rytoj mūsų politika orientuoti į tvarumo, jungtinių tautų tvarumo tikslus. Tai reiškia kad daugiau negali vykti diskusijų apie ekonomiką be diskusijų apie aplinką, bet negalima diskutuoti apie aplinką be diskusijų apie socialinį užtikrintumą ir saugumą mūsų visuomenėse, neužtikrindami to, kad visi turės naudos iš mūsų visuomenės e, naujo gyvenimo modelio, kurį siekiame sukurti. Kitaip tariant, ekologija yra skirta tik tai ne vien tik tai keliems laimingiesiems, ten, kur neliks darbo vietų. Taip išeis, kad reikės investuoti į tuos regionus, vykdyti aktyvę socialinę politiką. Mes turėsime tą užtikrinti. Pavyzdžiui, prezidentas Makronas, jisai mokosi savo uh, iš savo pamokų ir mes turime užtikrinti teisingumą savo visuomenėse. Negali būti taip, kad darbuotojai patys vieni turės mokėti už transformaciją priešingai ekologinė transformacija įvyks tik tai tuo met, jeigu mes įgyvendinsime ir socialinę transformaciją. E, transformaciją. Tik tai tuo met mes galėsime užtikrinti gerą socialinę ateitį, jeigu mūsų pramonės transformacija taip pat įvyks protingai ir jeigu mes užtikrinsime, kad šis pasaulis gyvens taikiai ir protingai naudosis na, na, natūraliais gamtiniais ištekliais. Aš girdėjau, ką pasakė komisija, girdėjau, ką sakė kolega Lyze, jis tikrai labai aktyviai veikia šioje srityje. Bet bičiuliai, viskas yra labai paprasta. Jeigu mes visi tokie ryštingai apsisprendę, tai tiesiog imkime tų veiksmų naujoje kadencijoje. Darykime tai iš stabilumo ir augimo pakto padarykime tvarumo paktą. Tuomet turėsime ne vien tik tai ekonomijai skirtą semestrą, mes organizuosime tvarumo politikos įgyvendinimą. Ir jaunimas, kovokite, jūs nesat vieni. Uh, you, Bulmana, uh, may, the... Dėkuoju, ponui Bulman. Aš uh, kaip uh, pirmininkas Ir kaip parlamento narys, aš manau, kad e, kitoje kadencijoje mes galėtume surenkti klausimus, dalyvaujant e, jaunimui ir aptarti kovos su klimato kaita klausimus. Aš manau, kad e, toks renginys būtų tikslingas ir bent jau aš jį paremčiau. Na, o dabar žodis poniai Višnievskai, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Paryžiaus susitarimas siekia švarios aplinkos. Tai galime pasiekti mažinant e, išmetalus. Tai sunkiai pasiekiama, tačiau įmanoma. Mes turime taip pat remtis inovacijomis ir moksliniais tyrimais. Turime taip pat užtikrinti atitinkamą finansavimą visiems regionams, kuriuose turi įvykti esminiai pokyčiai, ypač tose regionuose, tai aktualu, kuriuose dar naudojama anglis, kaip mano regione, Silezijoje. Būtent todėl aš e, tikiuosi, kad mano rezoliucija, kurioje kalbama apie teisingus pokyčius, teisingą transformaciją, bus paremta. Mes e, turime keisti energetikos e, rinkinius. Lenkijos energetikos rinkinys 80 procentų remiamasi remiasi anglimi. Jeigu mes norime švarios aplinkos, turime užtikrinti pagalbą toms valstybėms, kurios turi atsisakyti anglies. Čia e, reikia užtikrinti teisingumą, reikia remti e, tą pereimą prie švarios ekonomikos, nes antraip, jeigu tai liks tik žodžiai, tai e, nieko neduos. Aš e, žinau, kad jaunimas puikiai supranta šitas e, problemas. E, nes neteisingi veiksmai reiškia energetikos skurdą. Būtent todėl yra tiek įvairių demonstracijų Prancūzijoje ir kitur. Ponas Gerbrandė, Alde, frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie tai, jog jaunosios kartos beldžia į mūsų duris ir uh, Jie bando taip pat e, įsitikinti, ar mes e, imamės tinkamų veiksmų. Iš tikrųjų, čia kalba sukasi apie mūsų vaikų e, ateitį. Galbūt tą ateitį mes naikiname. Ar mes esame išsigandę? Atsakymas yra ne. Kalbant apie aplinkosaugą apie gamtos išsaugojimą. Europos Sąjunga nepasiekė savo tikslų, nei taryba, nei e, komisija nesėmė tinkamų priemonių. Tačiau kalbant apie klimato kaitą, mes turime pripažinti, kad yra e, padidintas ir biudžetas, ir yra teisėkuros priemonių, tačiau ar viso to pakanka? Visi mes žinome, kad nepakanka. Mes turime siekti 55 procentų tikslo 30 metams, tai yra absoliučiai aišku, tačiau turime veikti ir kitose politikos e, e, srityse. Ir tik taip mes galime įrodyti, kad nepaliksime už borto busimųjų e, kartų. Mes turime taip pat siekti tvaraus finansavimo. Kraštutiniai dešinieji Europos parlamente balsavo prieš ambicingus veiksmus. Tai labai svarbu, todėl kad viskas prasideda nuo investicijų. Ir mes turime uh, užtikrinti žalias investicijas, tačiau jos bus nieko vertos, jeigu mes neinvestuosime ir į kitas e, sritis, kurios su to susijusios. Mes pasieksime sėkmės tik tai tuo atveju, jeigu visos investicijos bus e, žaliosios. Pane pirmininkė, jaunosios kartos šiandien, jaunųjų, jaunosios kartos atstovai e, šiandien stebi mūsų posėdį. Po kurio laiko tie jaunuoliai mus pakeis šiame parlamente ir mes turime iš tikrųjų jiems parodyti, jog konkrečiai sprendžiame iškylančias problemas. Dėkoju. Dabar e, ponas Sekaut, žalių frakcijos vardu. Ačiū. Dėkoju už šios diskusijos surengimą. Tikrai laikas kalbėti apie klimato kaitą. Tačiau daug kas tikriausiai pavargo nuo tų padėkos kalbų, už dalyvavimą, už pasisakymus. Užtenka kalbų, reikia imtis veiksmų. Prieš dešimt metų aš atvykau į čia, į Europos parlamentą. Iš mokslo pasaulio į politiką perėjau, nes jutau, kad politikai nepakankamai veikia ir laikas imtis jiems veiksmų. Atsiprašau komisiją, atsiprašau tarybą, jūs kalbate tik apie 50-uosius metus. Gatvėse dėja nemačiau e, jokių plakatų su 50-ųjų metų tikslais. Visi prašo imtis veiksmų dabar. Mes kaip Europa turime veikti aktyviau, ambicingesnių tikslų siekti. Tačiau dažniausiai girdime kalbas tik apie ilgalaikės strategijas. Ponas Lyze sako netgi, kad reikia pirmiausia imti nustatyti ilgalaikės strategijas, o ne apie veiksmus konkrečius. Galbūt taip sušiudinsime valstybės narės. Juk mes kalbame apie klimato kaitą, apie veiksmus, kurių reikia imtis. Vienas iš šūkių yra toks Jeigu klimatas būtų, buvę, būtų bankas, tai būtų išgelbėtas. Atėjo laikas veikti aktyviau. Demonstracijos už klimato e, gatvėse vis gausėja, ne tik jaunimo demonstracijos. Štai pavyzdžiui, e, praeitą savaitę Amsterdame 40 tūkstančių žmonių išėjo gatves, Briuselėje du kartus po 70 tūkstančių išėjo gatves. Žmonės prašo imtis veiksmų, tai yra socialinis judėjimas, mes negalime jų nuvilti. Jie prašo aktyvesnių Europos veiksmų ir būtent tai yra Europos ateitis. Europos ateitis yra žaliosios darbo vietos čia vėlgi norėčiau sureaguoti į Peter Lyze pasisakymą. Jūs kalbate apie ateities darbo vietas. Kai kalbate apie darbo vietas, turite kalbėti apie teisingą transformaciją. Kito, kiti pasaulio regionai imasi veiksmų, investuoja. Pasižiūrėkite į Kaliforniją, pasižiūrėkite į Indijos investicijas į saulės energiją, į, į Kinijos investicijas į transportą. Tačiau Vokietijos automobilių industrija ko gero daugiau investuoja į elektrą paremtą susisiekimą Indijoje ar Kinijoje negu kad savo šalyje. Mes turime imtis veiksmų, ne vien tik kalbėti apie tikslus. Na, aišku, ir gerai, kad žmonėms atsibosa tokios kalbos. Visi dažnai sako, kad visada kalbos tos pačios, tikslai tie patys. Jeigu pasižiūrėtume šiek tiek plačiau negu kad tie deklaruojami tikslai, pamatytumėte, kad iškastinio kūros industrijos interesai yra labai gerai apsaugoti. Dėl finansavimo vėlgi dažnai bandoma kalbėti tik apie gerus dalykus. Žemės ūkija turėtų būti daugiau žalinimo, transporto srityje vis dar atsiliekame. Na, O kas dėl klimato investicijų, mes vėlgi atsiliekame. Rytoj bus balsuojama dėl aukštesnių tikslų. Na, o po to ateinantys rinkimai vėlgi bus labai glaudžiai susiję su klimatu ir veiksmais klimatui, nes būtent tai yra mūsų ateities tikslai. Ačiū. Na, o dabar žodis Guja vardu pusantros minutės poniai Boilan. Mėly kolegos. Buvo kolegoms kai kuriems e, neleista pasisakyti čia parlamente, nes jie uh, sako tiesą į akis. Tiesa yra ta, kad e, mums nepavyksta uh, savo veiksmų tikslų nusistatytų įgyvendinti. Štai jaunuoliai nerimauja dėl to, kad mums liko tik 12 metų. Paryžiaus susitarimo tikslai jau atsilieka lyginant su naujausiais e, moksliniais pranešimais. Dviejų laipsnių nebepakanka. E, IPCC yra nurodyta pusantrų, me, pusantro laipsnio skubiai pasiektinas tikslas. Bendroje rezoliucijoje nėra kalbama apie beprecedentinius sparčius veiksmus. Ko gero, niekur nėra nurodyta jokiuose dokumentuose, ko, kad skubiai turime kažką daryti. Ne politiniai įsipareigojimai svarbiausiai, o moksliniai duomenys. Europos Sąjunga dabar ketina bent 55 procentais sumažinti savo emisijas, o tai yra tikras įžeidimas ne tik mūsų stebintiems jaunuoliams, bet ir visiems piliečiams. Atėjo laikas veikti. Ačiū poniai Boilan, o dabar FDD vardu poniai Evi žodis. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kolegos, puikiai žinome tą metaforą, kuri rodo jog e, ateitį gina tie jaunuoliai, kurie dabar demonstruoja. Yra ir kita metafora, kuri rodo, jog e, mes e, dabar esame užkūrę ugnį ir virš tos ugnies yra mūsų planeta. Mes turime užtikrinti tokią transformaciją, kuri iš tikrųjų siektų, kad būtų nulis emisijų. Tačiau, aišku, tai yra mažai įtikima, todėl kad e, tie tikslai, apie kuriuos mes e, kalbame, jie yra fiksuoti popieriuje, tačiau mes tų dalykų negalime užtikrinti. Ir e, tarybai ir komisijai noriu pasakyti, jog nebereikia taikyti griežtų ekonomikos priemonių, todėl kad ne šios priemonės išgelbės mūsų ateitį. Penktadienį aš taip pat e, demonstruosiu kartu su jaunimo atstovais. Dėkuoju. Mila, ENF frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Klimato kaita yra konstatuojama visur mūsų planetoje. Todėl turime būti atsakingi ir tinkamai taikyti sutartis. Ir turime suprasti du e, dalykus. Yra dalykų, dėl kurių yra atsakingi e, žmonės, jie e, e, ėmėsi tokių veiksmų, kurie sukelia dabar labai e, rimtas pasiekmes ir yra taip pat e, tam tikrų gamtos e, procesų, dėl e, kurių e, keičiasi pusiausvyrą. Galime sakyti, kad dėl visko yra atsakingas e, žmogus, tačiau turime nežiūrėti vien tik tai per e, Paryžiaus susitarimo rožinius akinius. Turime užbėgti už akių pseudo aplinkos sauginiams e, e, iniciatyvoms, kurios pasireiškia tuo, kad yra taikomi mokesčiai, kurie visiškai nepriimtini žmonėms. Jūsų kalbėjimo laikas e, baigėsi. Kalbėtojų sąrašas tuo būdu jau e, pasibaigė, todėl aš norėčiau paprašyti pono Kanietį reaguoti į diskusijas. Dėkoju visiems e, parlamento nariams už pasisakymus, už išsakytas ambicijas. Mes, aišku, turime labai aiškiai pasakyti jaunimui, kokia yra E, padėtis. Ar per pastarosius metus tikrai komisija nieko nedarė? Taip tikrai nebuvo. Negalime e, taip teikti. Per pastarosius penkerius metus, e, kovojant su klimato kaita, buvo padaryta daugiau negu bet kada. Paryžiaus susitarimas yra pirmoji privaloma pobūdžio šios ryties sutartis ir yra sudaryta valstybių koalicija šioje e, srityje. Paryžiaus susitarimas yra būtinas dalykas siekiant sustabdyti klimato e, kaitą. Taip pat buvo įtvirtintos teisėkuros priemonės, dalyvaujant ir Europos e, parlamentui. Taip pat pakilo mūsų ambicijų lygmuo dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ir dėl kitų aspektų. Iš tikrųjų, tai yra labai naudingi dalykai, ir puikiai atliktas e, darbas. Dabar mes kalbame apie peržiūros nuostatas ir 30-uosius e, metus. Aišku, mes e, turime labai aiškiai suprasti, kokia padėtis ir kur mes norime eiti. Jaunuoliai turi daug ambicijų, tai yra geras dalykas. Savo komunikate mes uh, teigiame, jog siekiame neutralaus poveikio įtvirtinimo iki 30 metų. Tai e, yra šiek tiek anksčiau negu tai prognozavo mokslininkai. Tačiau mes turime veikti greitai. Dabar mes nagrinėjame peržiūros nuostatas, galbūt jos nėra pakankamos. Aš su tuo e, sutinku. Kitos kadencijos parlamentas turės pasakyti šito klausimu savo e, žodį. Špicin kandidatai turės taip pat aiškiai pasakyti, ką jie mano šituo klausimu. Ir aišku, taryba taip pat turės savo raštu imtis veiksmų, kad būtų pasiektas e, neutralus poveikis. Aš tikiuosi, kad vyks diskusiją šitais klausimais ir rinkimų į Europos parlamentą kontekste. Ir jaunimas čia taip pat e, pasakys savo poziciją. Labai svarbu, kad tos dalykus išgirstų pramonės atstovai. Tačiau kita vertus, e, mes negalėsime kovoti su klimato kaita, jeigu visi taps bedarbiais. Mes turime kitaip naudoti savo išteklius. Tai yra tikra e, revoliucija. Mums e, e, reikia struktūrinių pokyčių ir tam reikia visų dalyvių palaikymo. E, Europos vadovų taryba taip pat turi apibriežti mūsų gairias, ambicijas ir tikslus. Ir parlamentas turės taip pat pasakyti savo žodį tais klausimais. Mes turime užtikrinti, kad e, ir pramonės atstovai, ir kasybos pramonė, ir kiti sektoriai dalyvautų toje transformacijoje, kad niekas neliktų už borto. Tokia yra mūsų atsakomybė tiek rinkiminės kampanijos metu, tiek ir kitų metų, galvojant apie mūsų ateitį. Dėkoju e, dabar tarybos atstoviai žodis. Pone Čiot. Gerbėmieji parlamento nariai, ponios ir ponai, dar kartą norėčiau padėkoti už šias diskusijas, už komentarus, taip pat e, noriu pasveikinti jaunuolius. Europos parlamentas ir taryba turi panašių vilčių, panašių e, lūkesčių šioje srityje. Labai svarbu yra tinkamai transformuoti ekonomiką taip, kad ji geriausią ateitį užtikrintų mūsų aplinkai, piliečiams, verslui ir pramoniai. ES ilgai buvo lyderė klimato, kovos su klimato kaita srityje ir toliau turi išlikti ji pavyzdžių. Pirmininkaujant Rumunijai, taryba ir toliau tęs darbą e, visais komisijos vizijos aspektais, siekiant užtikrinti e, nuoseklų indėlį į tolesnės diskusijas. Ačiū dar kartą Jums uždėmesi. Dėkoju. Ačiū gerbiamai ministrai, kolegos, ponios ir ponai. Gavau devynis rezoliucijų pasiūlymus. Vienas iš pramonės komiteto, kitas iš aplinkos komiteto, pasiūlymas, dar pasiūlymas iš FDD frakcijos yra, vienas pasiūlymas iš žaliųjų frakcijos, tada dar vienas iš SND frakcijos, kitas pasiūlymas iš ALDE grupės, EKR grupė pateikė pasiūlymą, EPP frakcija irgi pateikė savo atskirą pasiūlymą, bei GUE grupė pateikė pasiūlymą. Taigi iš viso uh, Turime devynis rezoliucijų pasiūlymus. Na, o dabar diskusijos šio klausimu baigiamos. Balsavimas vyks rytoj. Kol kas padarysime kelių minučių pertrauką. Kitas mūsų klausimas yra numatytas 11 valandai. Lauksime pono Barnie ir kitų kolegų. Taigi atsiprašau už tą pertraukėlę. Dėkoju visiems už drausmės laikymasi. Tikiuosi, kad ir toliau jūs dirbsite šioje srityje ir kad žodžius lydės darbai. Taigi dabar pertraukai iki 10 valandos.